So, good morning, dear colleagues. If uh, everybody. Labas rytas, kolegos. Jeigu sutinkate, pradedame mūsų posėdį, nes jau 10 minučių po 9. Kaip pirmininkas visus informavo vakar, šiandien e, jis turėjo vykti į savo apygardą, ten turiu reikalų ir todėl mm, posėdžiai pirmininkausiu aš. Pirmininko pranešimų nėra ir todėl galime tiesiogiai pereiti prie darbo tvarkės 21 punkto. ES e ir Uzbekistano e, sutarties išplėtojimas įtraukiant e, tekstilės gaminius keisimės nuomonėmis su e, visuomenės atstovais. Pranešėja šio klausimu yra ponia Marija Rena iš Sotsdemų. E, protokolo tekstui, par, tekstas parlamento pritarimo nesusilaukė, nes raginame e, Uzbekistaną imtis reikalingų reformų. Plenarnėme posėdėje buvo priimtas e, pareiškimas ir po to paraginome e, suinteresuotų grupę atstovus apžvelgti pasiektą pažangą. Ir šiandien Marija Arena rengė pirmąjį e, keitimąsi nuomonėmis. E, atvyko e, ekspertų. Visų pirma, išklausysime poną Heinz Koller. Jis yra TDO Europos ir Azijos skyriaus atstovas. TDO buvo pakit patikėta stebėti, kaip vyksta mm, medvil, medvilnės derliaus nuėmimas Uzbekistane ir e, šios organizacijos atstovai pristatys, kaip laikomasi TDO konvencijos e, bei nuostatų dėl vaikų darbo ir priverstinio darbo. Ponas Koleri, žodis jums. Labas rytas, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Ačiū už man sutiktą garbę kreiptis į komitetą TDO e, vardu. Pristatysiu naujausius e, aspektus TDO Uzbekistano bendradarbiavime ir pakalbėsiu apie vaikų darbą ir priverstinį darbą. Bet visų pirma, norėčiau padėkoti Europos parlamentui, ypač jūsų komitetui, už tai, kad remiate TDO darbą Uzbekistane, kaip ir konstatuojama 2011 e, gruodžio 15 rezoliucijoje. TDO vykdo dvi techninio bendradarbiavimo programas Uzbekistane. Viena iš jų skirta e, oraus darbo sklaidai. Mes taip pat dirbame su Pasaulio banku, užtikrindami medvilnės derliaus nuėmimo stebėseną. Abiejose, vykdant abi programas, tyriame kokių e, vyriaus, veiksmų vyriausybė pareiškė, norinti imtis ir kokių ėmėsi. Ir šio trišalio bendradarbiavimo dėka sprendžiame sunkės problemas susijusias su vaikų darbu, nes tai buvo svarbiausias e, klausimas, e, kurio, kuris paragino mus praeiti šį bendradarbiavimą prieš keletą metų. Uzbekistano profsąjungos ir šios šalies priekybos rūmai e, stiprina ryšius su tarptautinėmis darbuotojų ir darbdavių organizacijomis. Uzbekistano prekybos rūmai tapo darbdavių, tarptautinės darbdavių organizacijos nariais, o Uzbekistano profsąjungų asociacija yra tarptautinės profsąjungų konfederacijos narė. Ir mes ne tik bendradarbiavame su Uzbekistanu, uh, E, šis bendradarbiavimas įgavo naują postumį. Pateiksiu pavyzdį. Ta tautinė profsąjungų konfederacija padėjo Uzbekistanui įkurti Lidl kliniką, kurioje galima sulaukti paramos, jeigu pažydžiamas tavo darbo teisės arba e, pasitelkiamas vaikų darbas arba priverstinis darbas. Buvome susitikę taškente su savo partneriais, e, dalyvavom tiesom iš ES, JAF ir Pasaulio banko. Tas susitikimas įvyko prieš keletą savaičių, norėčiau aptarti keletą susijusių aspektų. Mūsų techninio bendradarbiavimo programos, oraus darbo programa pirmoji Vidurio Azijoje bus atnaujinta šių metų pabaigoje. Taip pat nuveiktas konkretus darbas, kad geriau suprastume, e, kaip, kodėl panaudojamas priversinis darbas žemės ūkio veikloje, ypač e, kai tenka nuimti medvilnės derlių. Darbas pradėtas 2013-aisiais apima e, de, medvilnės derliaus nuėmimą, siekiant užtikrinti, kad nebūtų vaikų darbo. Ir dabar domimės, kaip įgyvendinami prisimti įsipareigojimai dėl oraus darbo. Ypač stengiamės užtikrinti, kad nebūtų uh, priverstinio darbo. Uh, E, oraus darbo programa yra pamatinė mūsų bendradarbiavimo programa. TDO ypač daug dėmesio skiria žemės ūkio sektoriui, akcentuoja teisėkros aspektus, kai kurių konvencijų įgyvendinimą bei trišalį bendradarbiavimą. E, siekiame stiprinti e, visų susijusių dalyvaujančių bendradarbiavimo organizacijų gebėjimus norime užtikrinti, kad mūsų bendarbiavimas duotų e, trumpalaikių ir ilgalaikių rezultatų. Vertinant e, mūsų galimybės panaikinti vaikų darbą, svarbiausia, kad šis darbas būtų, ši, ši veikla, kuri vyksta laisvanoriško pagrindu, kad ją lydėtų rinkos priemonės. Šis klausimas išlieka aktualus ir provincijų, ir vietos lygmenių. Antrajame etape turime nagrinėti prioritetinius klausimus susijusius su Uzbekistano ekonomikos modernizavimu ir ypač žemės ūkio modernizavimo klausimus. E, tai apima užimtumo klausimus, profesinio užimtumo klausimus bei e, darbo inspekcijos atliekamas patikras. Draugės su Pasaulio banku atlikę bendrą veiklą manome, kad reiktų akcentuoti keletą dalykų. Uzbekistano vyriausybė šių metų sausio mėnesį patvirtino veiksmų planą skirtą darbo sąlygų, užimtumo ir socialinės apsaugos klausimų gerinimui e, žemės ūkio sektoriuje. E, ši klausim, šis planas buvo aptartas TDO prieš jo patvirtinimą ir išsiaiškinome, kur reikia TDO ir Pasaulio banko e, indėlių. Dabar pereinu prie medvilnės derliaus, tai yra žemės ūkio sektoriaus. Praėjusiais metais parengėme e, kiekybinę analizę ir išnagrinėjome, kokio pobūdžio užimtumas dominuoja šioje srityje. Ir, o dabar rengėme kiekybinę analizę. Šios analizės detalės. Mes vertiname 2014-2015 e, situaciją dar yra nagrinėjamos. Tai yra namų ūkių e, apklausa. Mes apklausime beveik 14 tūkstančių namų ūkių. Ir rezultatus dabar apibendriname, kad e, vykdytume informavimo kampanijas. E, iš ankstinės šios apžvalgos iš, išvados, kurias parengė TDO, buvo pristatytos mūsų e, kolegoms Uzbekistane e, apalaus stalo diskusijoje, kurią minėjau, kurį vyko taškente. Ir galiu pacituoti įdomių išvadų. Per dviejų mėnesių derliaus nuėmimo laikotarpį apie 3 milijonus darbuotojų, darbininkų dalyvauja e, derliaus nuėmime. Dauguma jų dalyvauja laisvanoriškai kai kurie neturi noro dalyvauti šiame darbe, bet, ne, bet bijo priešintis, nes visi dalyvauja, todėl ir jie dirba. Remiantis mūsų turimais duomenimis, didžiulė dauguma darbininkų dirba laisvanoriškai ir savo norų e, nuima medvilnės derlių. Tai tiesiog papildomo, jiems yra papildomo e, įplaukų galimybė kalbant apie tuos, kurie jautėsi verčiami dalyvauti derliaus namime dėl socialinio spaudimo. E, tokių e, darbininkų dalis nukrito. Toliau, kalbant apie tuos, kurie ne savo norų dalyvauja derliaus nuėmime, jie, pavyzdžiui, tą darbą dirba dėl to, kad turi e, atlikti kieno nors kito darbą arba gražinti tokiu būdu skolą. E, mes aiškiai pasakėme, kad e, neturėtų egzistuoti galimybės versti žmonės taip gražinti skolas ar versti žmonės e, dalyvauti derliaus nuėmime. Taip pat e, išreiškiname, kad la, išaugo skaičius asmenų, kurie atsisako dalyvauti derliaus nuėmime 2014-2015 mūsų paskaičiavimais atsisakiusiųjų dalyvauti darbe išaugo nuo 644 tūkstančių iki beveik 1 milijono asmenų. Taip pat paaiškėjo, kad 80 procentų atsisakiusiųjų e, dalyvauti dalyvaus namime nesusilaukė jokių neigiamų pasiekmių. O neigiamas pasiekmes būtų e, reikalavimas fin, mokėti už tą darb, darbininką, kuris dirba vietoje atsisakiusiojo dirbti. E, pakaitinis darbas būtų svarbus veiksnys e, vykdant toliau nacionalinę informavimo kampaniją skirtą š, e, sveikatos apsaugos ir švietimo institucijoms laisvanoriškos samdos e, galimybė. E, laisvanoriškos samdos e, scenarius jau, jau davė teigiam rezultatų 14 ir 15 metais. Apžvalg, apžvalgoje darome išvadą, kad savo noro dirbantis darbininkai dirba našiau. Ir Mm, užmokestis yra svarbiausias veiksnys modernizuojant žemės ūkio sektorių. Taip pat tai reikia daryti laikantis TDO standartų. Savo išvadose taip pat teigiama, kad 1,7 milijonai darbininkų teigia, kad jie ir ateityje e, mm, dalyvaus derliaus namime dėl e, įplaukų. 1,3 milijono asmenų teigia, kad jie norėtų geresnių darbo sąlygų ir geresnio atlyginimo už jų darbą. E, remiantis mūsų paskaičiavimais, darbuotojų našumas, e, tuo atveju, jei dirba savo norų, yra 80 procentų aukštesnis, todėl labiau apsimoka e, pasitelkti laisvanoriškai dirbančius asmenys. Dirbdami Uzbekistane, tai taip pat sulaukime prašymo parengti tolesnės rekomendacijas. Mūsų rekomendacijos yra tokios už darbininkų samdymą atsakingos institucijos turėtų turėti visą informaciją, kaip tai turi būti daroma laikantis taisyklių ir kad žmonės turi teisę atsisakyti rinkti medvilnę. Taip pat reikėtų uh, sustiprinti informavimo kampaniją, o atlyginimas ir. Taip pat reikėtų padidinti atlyginimą. TDO rekomendavo E, laisvanoriško samdymo sistemą ta, taikyti vis, visai veiklai žemės ūkio sektoriuje. Mes parengėme ir eksperimentinių rekomendacijų kai kuriems, sek, kai kuriems teritorijoms. Taip pat norėčiau pasakyti porą žodžių apie stebėseną. E, pirmą kartą tai buvo daroma prieš tris metus ir mes ypač domėjomės vaikų darbu. 2015 TDO e, ataskaitoje konstatuojama, kad medvilnės derliaus nuėmime vaikų darbas nebėra aktualus klausimas. Tai tapo netgi visuomenėje nepriimtinu reiškiniu. Bet tai nereiškia, kad nėra atveju, kai, vaikų, kai vaikai išnaudojami darbui. Ir su tokiais atvejais nereiktų taikstytis. Net ir jei vaikai nepanaudojami darbui nuolatos, kartais e, pažeidinėjami jų jūs, jų apsaugos standartai. Uzbekistanas įsipareigojo panaikinti vaikų darbą ir laikytis laisvanoriško e, darbininkų samdymo sistemos. Todėl, kai pateikėme e, pasiūlymus dėl reikalingų pokyčių, Svarbiausia išsiaiškinti, kaip tie įsipareigojimai yra konkrečiai įgyvendinami. Taigi mes daugiausia dėmesio skiriame sisteminėms samdymo sistemos klausimams. Mūsų partneriai Uzbekistane planuoja stebėsenos e, sistemą pradėti taikyti per derliaus nuėmimą. Tai jau prasidėjo Liepos pabaigoje o derliaus nėmimas prasidės už poros dienų. Ir tuo metu e, vyks apsilankimai e, derliaus namimo vietose bei kitose švietimo ir sveikatos apsaugos institucijose. Tai turėtų tapti pagrindu tolesniems veiksmams įvairiais lygmenimis, kad užtikrintume, jog būtų laikomasi oraus darbo e, principų ir jie būtų stiprinami. Esu įsitikinęs, kad mūsų partneriai Uzbekistane bei tarptautinė bendruomenė e, reik, turėtų pasitelkti logiškus e, principus, kurių pagrindų būtų galima toliau e, modernizuoti visuomenę. Mes nagrinėjame, kokių veiksmų geriausia būtų imtis, kad žemės ūkio veikla ir visa veikla Uzbekistane, visas darbas ten galėtų vykti oriomis uh, sąlygomis. Norėčiau užbaigdamas pasakyti, kad TDO mano, jog buvo įvyko pozityvių pokyčių Uzbekistane per pastarosius tris metus. Tačiau tas darbas dar neužbaigtas. Reikės e, intensyvių pastangų e, šią situaciją toliau keičiant, ypač vaikų darbo klausimų, bei reikės įsipareigojimų iš vyriausybės e, socialinių partnerių atžvilgių. Ačiū, aš pats ir kolegos esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Dėkoju, ponia Koloran, aš esu tikras, kad nariams kils daug klausimų. Dabar suteiksiu žodį Marijai Arenai. Prašau, žodis jums. Dėkoju. Šis dokumentas nėra naujas inta komitetui nes e, mes e, bendradarbiaujame šią temą jau nuo 99 metų. 2011 metais buvo parengtos rekomendacijos. Tekstilės protokolo parengimas e, turi būti įtrauktas į e, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Inta bendradarbiavo su nevyriausybinėmis organizacijomis, su TD NVO ir taip pat e, Intoje mes organizavome ir stebėjimo grupės. Paskutinė grupė buvo surinkta, postis buvo surinkta 16 metų kovo mėnesį. Ir tada dalyvavo taip pat ir Uzbekistano profesinių sąjungų atstovai į, te, į, te, į, te, IPEC ir taip toliau. Buvo parengtos įvairios rekomendacijos, kurių reikia tam, kad galėtume pagerinti žmogaus teisų situaciją Uzbekistane, ypač tai pasakytina apie prievartinį vaikų darbą. E, TDO tikrai tinkamai bendradarbiauja su partneriais, bando įtikinti Uzbekistano vyriausybę e, ir bando kartu su profesinė sąjunga kovoti su prievartiniu ir vaikų darbu. Ir šiandieną e, e, TDO taip pat palėtė ir tinkamų sąlygų klausimą darbe. Dar TDO ir taip pat e, Uzbekistano profesinės sąjungos e, bendradarbiauja ir e, taip pat vykdoma stebėsena. Buvo pastebėta pažangos mes įsipareigojome priimti sprendimą ateinančiais mėnesiais šitama dėl šio dokumento. Uh, Uzbekistano politinė situacija šiuo metu yra neaiški, nes yra tam tikrų pokyčių, taigi reikia suvokti, kokia situacija vyks šis, bus priimtas šis sprendimas. Taip pat e, reikėtų prisiminti, kad e, kartu turi būti patvirtinti, su protokolu turi būti patvirtinta ir rezoliucija, kurioje būtų e, iliustruotas mūsų nuveiktas darbas ir būtų aprašytas, pristatytas mūsų priimtas sprendimas. Mes nuveikėme tikrai mm, daug ir dabar ši šalis yra pasirengusi priimti stebėtojus, nes jau treji metai TDO stebėtojai dirba šioje šalyje ir jie atvir, dar atviresnė negu anksčiau. Taigi dėkoju už visą nuveiktą darbą. Dėkuoju pranešėjai, dabar suteiksiu žodį frakcijoms EPP. Daniel Ribi. Gerbiami kolegos, mūsų šešėlinė pranešėja susirgo, negalėjo atvykti, manęs paprašė, kad vis dėlto būtų patvirtintas tekstilės protokolas, nors problemų dar išlieka. 2011 metų rezoliucijoje buvo reikalaujama pokyčių iš Uzbekijos vyriausybės ir mm, buvo galvojame apie mūsų bendradarbiavimo išplėtimą į prekybą įtraukiant ir tekstilės, tekstilės gaminius. TDO konstatavo, kad vis dėlto dar yra šiek tiek vaikų darbo ir šiek tiek priverstinio darbo ir sako, kad vis dėlto konstatuojama ryški pažanga. Tačiau to nepakanka, gerin, situacija turi būti gerinama pastoviai ir nuosekliai. Mes kita vertus norėtume paskatinti Uzbekiją, kad ji imtųsi tų pokyčių ir uh, gerintų situaciją šalyje. Tačiau mes manome, kad jeigu to padaryti nepavyks Uzbekistanui, tai mes galėtume pergalvoti savo situaciją. Aš vis dėlto galvoju, kad tarptautinės situacijos, tai organizacijos ir kartu su tarptautinio darbo organizacija padės Uzbekistanui pagerinti bendrąją situaciją. Mes turime atidžiai stebėti situaciją ir, žinoma, protokolas galėtų padėti mums tai daryti. Dėkuoju. David nepasakys, rodos konservatoriai taip pat neturi komentarų. Ponas Takola. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už labai įdomią informaciją apie Uzbekistaną. Uzbekistanas yra dar jaunos demokratijos šalis ir mes turime remti demokratinius pokyčius šioje šalyje. Mums, europiečiams, svarbios vertybės - demokratija, žmogaus teisės, žodžio laisvė, pagrindinės laisvės. Tai yra dalykai, kuriuos mes turime padėti dėkti ir Uzbekistane, todėl mes turime bedradarbiauti. Kai galvojame apie prekybinių ryšių plėtimą, kai kalbame apie dvišalių santykių gilinimą, turėtume kreipti dėmesį į šiuos aspektus. Buvo konstatuota, kad pasiekta pažangos Uzbekistane įvairiose srityse, kad buvo atsisakyta iš esmės vaikų darbo ir reikia turėti omenyje, kad šita jaunos demokratijos valstybė iš tikrųjų pasuko stabilios demokratijos keliu. Situaciją reikia stebėti, reikia siekti, kad ir prekybos politikoje būtų siekiama apginti mūsų bendras vertybės ir pasirašant prekybos sutartis nereikėtų laikytis dviejopų standartų, juos reikėtų taikyti visiems mūsų prekybos partneriams. E, tendencijos, palankios tendencijos ryškėja Uzbekistane ir manyčiau reikėtų jas tęsti ir stiprinti ir manyčiau, kad e, tai reikėtų priminti mūsų susitikimuose su Uzbekistano atstovais. Mes tai darėme ne kartą ir aš manyčiau, kad aš e, žinau, kad keičiasi vyriausybės, e, keičiasi vyriausybė, aš nežinau, ar Karim dar gyvas ar ne, bandžiau rasti informacijos Google, bet neradau. Uh, Manyčiau, kad naujoji vyriausybė sustiprins demokratiją šioje valstybėje ir kad mes galėtume kartu žengti į priekį. Dėkoju. Gue. Helmut Schultz. Thank you, Chen. Dėkoju, aš taip pat e, norėčiau padėkoti e, TDU atstovui, ponui Kola, už e, pristatymus, už pristatymą Vaikų darbo klausimas, privesinio darbo klausimas yra labai svarbus e, e, aspektas, mes jį palėtėme jau 2011 metų rezoliucijoje. Piliečių visuomenės įtraukimas ir e, autonomiškų profesinių sąjungų įtraukimas yra labai svarbus tam, kad būtų galima išspręsti šią problemą Uzbekistane. Vaikų darbo panaikinimas yra svarbiausias reikalavimas GSP statuso suteikimui. Taigi, tai pasakytina taip pat yra kalbant apie tekstilės protokolą. Štai dėl ko labai svarbu, kad būtų vykdomas stebėjimas, stebėsena, kad tai vykdytų TDO. Ir būtina išanalizuoti ir kitų tarptautinių organizacijų ataskaitas, pavyzdžiui, Human Rights Watch organizacijos ataskaitas e, ir būtina bedradarbiauti ir su kitomis e, tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis. Pagrindiniai klausimai buvo prievartinis vaikų darbas Ir jeigu aš teisingai supratau, tai ką sakė pranešėja, atrodo, susitarimas buvo pasiektas, bet vis dėlto reikėtų dar stebėti situaciją, reikėtų stebėti kitus žingsnius ir užtikrinti, kad tikrai vertikaliai bus integruotos vyriausybinės struktūros, profesinės sąjungos ir patys darbuotojai. Profesinių sąjungų federacijos Uzbekistane. Um, e, pareiškia, kad būtina užtikrinti bendradarbiavimą tarp šių trijų ramščių. Taigi bendradarbiavimas yra būtinas, bet taip pat profesinės sąjungos turi būti autonomiškos, jos turi turėti teisę protestuoti, demonstruoti. Tai turi būti iš ankstinė sąlyga, kovojant su vaikų darbu ir su kitu prievartiniu darbu. Vien tik vyriausybės e, sprendimais pasitikėti negalima, būtina užtikrinti integraciją tarp šių trijų ramščių. Na ir antras aspektas, uh, Humans, Human Rights Watch ataskaitoje pareikšta, kad 15 milijonų žmonių vis dar dirba tą prievartinį darbą. Jie priversti prašyti darbo būtent e, medvilnės sektoriuje Taigi reikėtų išsiaiškinti, kiek tai yra prievartinis ir kiek savanoriškas darbas. Taip pat dar viena svarbi sąlyga, dar vienas žingsnis yra užtikrinti, kad uzbekai nebūtinai turėtų remtis vien tik tą vertikalę struktūrą. Tai Jie turėtų galėti remtis tarptautinės darbo organizacijos 87 konvenciją. Na ir tarptautinės korporacijos turėtų prisijimti savo įsipareigojimų dalį, atsakomybę. Tai pasakytina dar ir apie kalbant apie profesinių sąjungų veiksmų laisvės apribojimą. Galbūt tarptautinių organizacijų statusas turėtų uždrausti, pavyzdžiui, dėrėtis e, dėl e, atlyginimo šiame sektorija. reikia prašyti visos, jeigu žmogus nori dirbti kitoje, kita, kitame sektorija. Iki šiol, taigi būtų galima pasitekti taip pat ir šį svertą tam, kad būtų užtikrinta, kad uzbek, uzbekai galėtų galėti ieškoti darbo šioje šalyje ar kur nors kitur. Na ir susitarimas taip pat turėtų būti pasitarnauti spragoms šalinti. Taip pat manau, kad e, mes turėtume diskutuoti ir apie apskritai žmogaus teisų situaciją šioje šalyje. Dėkuoju. Uh, Ačiū Helmutai. FTD atstovai suteikiu žodį žaliesiems NF Atrodo, kad šių frakcijų atstovai nenorėtų kalbėti. Dabar AFET komitetas e, atsiuntė savo atstovą. Kolega Lunečiak yra pranešėjas AFET komitete šiuo klausimu. Pone Lunečiak. Labas rytas. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Uzbekistaną, kuris pasiekė pažangos po 2011 metų. Aš tuo metu dalyvau diskusijose ir prisimenu, kad buvo labai daug abejonių parlamente tuo metu balsuodami 603 parlamento nariai balsavo už rezoliuciją ir 8 prieš. Taigi abejonių buvo labai daug, o dabar pasiekta labai daug pažangos, siekiant e, atsisakyti vaikų darbo. Dar žinoma, yra šiek tiek pažeidimų, tačiau prasme, socialiai vertinant vaikų darbas jau yra nebepriimtinas. Priversinis darbas mūsų rezoliucijoje taip pat buvo minimas kaip e, kliuvinys Ir šioje srityje taip pat yra pasiekta pažangos. Tarptautinis darbo organizacijos ataskatoje teigiama, kad pasistumėta ženkliai į priekį, tačiau vis dėlto dar konstatuojama, kad priversinio darbo apraiškų yra. Pavyzdžiui, vyriausybė rengia viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų sąrašus, kurie uh, E, turi vykti į laukus ir rinkti medvilnę. Taigi yra dar tokių atvejų, kai mokytojai, e, gydytojai yra vežami tiesiog į medvilnės laukus ir verčiami ją rinkti. Žinoma, yra tokių uh, reiškinių, tačiau pažangos pasiekta labai daug. Todėl aš norėčiau pirmiausia paprašyti tarptautinės darbo organizacijos ir pasiūlyčiau mums palūkėti kitų tarptautinių organizacijų ataskaitų uh, gruodžio mėnesį. Tada galėtume atsižvelgti į tą informaciją, į e, konkrečius įrodymus, kad iki šiol daug kas buvo padaryta, iš tikrųjų pažangos yra pakankamai daug, tačiau klausantis informacijos ir tų e, įrodymų atrodo, kad padaryta buvo nepakankamai. 2011 metų rezoliucijoje buvo pasakyta, kad reikia gyveninti kokias reformas ir reikia pasiekti konkrečių rezultatų, kad būtų iš esmės ir veiksmingai atsisakoma vaikų darbo ir priverstinio darbo. Aš manau, kad kol kas dar ta spraga išlieka. Aš galvočiau, kad kartu su INTA koordinatoriais reikėtų pagalvoti, ar mes turėtume balsuoti gruodžio mėnesį. Tiesiog reikėtų su kolegoms pasitarti, ar nevertėtų atidėti šitą balsavimą, atidėti bent mėnesiui, e, kad sulauktume ataskaitos apie situaciją šių metų derliaus nuėmimo laikotarpiu. Nemanyčiau, kad reikėt, nereikėtų skubėti ir apsispręsti. Vienas mėnuo niekas nepakeistų. Tuo labiau, kad mes nežinome, kokia yra prezidento būklė, mes nežinome, kokia politinė situacija bus po vienerių metų Bet to reikėtų nepamiršti, kad Uzbekistanas yra jauna valstybė ir kita vertus mes turėtume išsaugoti savo nuostatą dėl situacijos stebėjimo ir dėl konkrečių įrodymų faktų rinkimo. Dabar norėčiau kreiptis į e, TDO atstovą. Jūs sakėte, kad e, dauguma gyventojų dabar e, savanoriškai vyksta rinkti medvilnės. Savanoriškai. Tačiau šalyje, kurie yra pakankamai daug prievartos, sunku įsitikinti, kad žmonės iš tikrųjų sako tiesą, jog jie savanoriškai vyksta derliaus nuimti, ypač režimo uh, E, valdomoje šalyje yra sunku žmonėms pasakyti tiesą. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs vieni bendradarbiaujate su gyventojų atstovais, ar yra kartu tose susitikimuose valdžios atstovų. Taigi, aš norėčiau e, kaip žalioji pasakyti, kad mes turėtume atsižvelgti ir aplinkos sauginius e, aspektus. Galbūt reikėtų paskatinti Uzbekistaną atsisakyti monokultūrinės gamybos ir įvairinti gamybą. Taigi tokia būtų mano paskutinė pastaba ir baigdama norėčiau pasakyti, jog turiu vilties, kad mes susitarsime e, dėl to, kad reikėtų palūkėti tų įrodymų iš kitų tarptautinių organizacijų ir po to apsispręsti. Ačiū už klausimus ir už komentarus. Dabar žodis ponui Kukanui, EPP šešėliniam pranešėjui, AFET komitete. Prašau. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Visų pirma, buvau EPP šešėlinių pranešėjų, peržiūrint ES Centrinės Azijos strategiją. Manau, kad e, bendradarbiavimas su Vidurio Azijos šalimis yra labai svarbus ir, man atrodo, mes turėtume daugiau investuoti, daugiau dėmesio skirti toms šalims parlamente. Visos regiono šalis yra skirtingos. Manau, kad mums reikia parengti e, konkretų požiūrį pritaikytą kiekvienai šaliai. Dabar konkrečiai apie aptariamą dokumentą. Esu įsitikinęs, kad tolesnis darbas su Uzbekistanu yra teisingas kelias priekin. Pripažįstame, kad pasiekta pažangos ir galime ginčytis ar pasiekta pažanga yra didžiulė, maža ar ribota, bet pažangos yra. Ir manau, kad tai turi būti pripažinta. Turėtume paskatinti tą šalį, toliau atidžiai stebint, kaip viskas plėtojasi. Mes žinom, nes jie turi jausti, kad mes juos stebime. Vertinant TDO e, stebėsenos grupės ataskaitą e, 2015 rudenio, turėtume e, prisiminti savo pažadą dar kartą atverti šį dokumentą. Uzbekistanas nėra TDO e, šalis. Reikia e, sutarties su šia šalimi tekstilės sektoriuje. Ir norėčiau pasiūlyti atnaujinti pritarimo teikimo procedūrą. Dėl siūlymo atidėti balsavimą, na, manau, šį klausimą reikėtų labiau apsvarstyti. Norėčiau priminti, kad pastarosius trejus metus buvo taikoma nuolatinio atidėliojimo strategija. Ar mes ir toliau taip dirbsime? Na, galbūt tai nėra gera strategija. Dabar jau rugsėjo pradžia, siūlome atidėti dar mėnesiui. Ulrike, aš suprantu, dėl kokių praktinių priežasčių tai siūloma, jas išvardinai. Mm, paskui bus kitų priežasčių, bus naujas prezidentas, nauja vyriausybė ir taip viskas tęsis. Manau, kad reikia labai atsakingai šio klausimo imtis ir nesakau, kad reikia atidėti, primti sprendimą šiandien, bet e, reikėtų atidėti arba pakeisti pirminę datą rugsėjo mėnesio. Ačiū už klausimus ir komentarus. Nematau, kad kas nors dar prašytų žodžio, todėl dabar kreipiuosi į komisiją, ponas Sotbelis, e, prekybos direktorato skyriaus vadovas. Ačiū, pirmininkė. Apibendrinsiu mūsų poziciją ir trumpai priminsiu šios, šio atvejo prekybos politikos kontekstą. Mūsų santykius, prekybinius santykius su Uzbekistanu reglamentuoja partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas galiojantis nuo 99 metų ir e, tas sutartis neapima tekstilės sektoriaus, nes egzistavo dvi šaliai tekstilės susitarimai iki 2004, bet nuo 2004, kuomet jie nustojo galioti, neturime jokių sutarčių tekstilės klausimų. Ir šiandien svarstamo tekstilės protokolo tikslas e, pakeisti šią situaciją ir pakeisti e, bendradarbiavimo sutartį, kad jie apimtų ir tekstilės gaminius. Manome, kad tai paskatintų priekybą ir tai būtų naudinga es eksporto kontekste, jeigu suteiktume palankiausios šalies statusą. Taip pat noriu priminti, kad kalbame apie sritį, kurioje prekybos rautai tuo tarpu išlieka riboti. Kalbu apie medvilnės vežimą į ES iš ES. Uzbekistanas yra šeštas pagal dydį gamintojas ir penktas pagal dydį eksportuotojas medvilnės. Ir eksportuoja medvilnės už maždaug 54 milijonus eurų per metus. Iš viso jis eksportuoja 1 milijardą. 1 milijardo eurų vertės tekstilės, medvilnės gaminių. Uh, Komisija džiaugiasi, kad bendradarbiavimas Uzbekistan, tarp Uzbekistano ir TDO vyksta. Mes e, palaikėme aktyvius kontaktus abiem pusėm nuo 2011, kuomet parlamentas patvirtino savo rezoliuciją, siekiant užtikrinti, kad, kad toks bendradarbiavimas įvy, būtų įmanomas. Tai prasidėjo 2013 ir matome, kad jis įgyja vis daugiau struktūros ir tampa stabilesnis. Bendradarbiavimas apima vis didesnį suinteresuotų atstovų skaičių ir Uzbekistane. Kaip tad, apie tai kalbėjo todėl atstovai, buvo įgyvendinta uh, daugybė programų, tinkamų darbo sąlygų programa, 2016 sausio mėnesio veiksmų planas, sprendžiant priversinio darbo klausimą. Ir, kaip girdėjome, parengtos kiekybinės ir kokybinės apžvalgos, kurias parengė TDO. Mes už šį bendradarbiavimą ir rengiamės ateityje jį palaikyti taip pat. Komisija taip pat džiaugiasi pozityviais poslinkiais, kuriuos konstatuojame vietoje. Kaip daugelis iš jūsų konstatavo, pasiekta ženklios pažangos kovojant su vaikų darbu. Yra pažangos ir e, priverstinio darbo kontekste, tam TDO skiria daug dėmesio. Apžvalgos rezultatai, kurią pristatė, kuriuos pristatė TDO, atskleidžia, kad viskas eina tinkama kryptimi. Ir nors dar reikia nemažai nuveikti, bet reikalai krypsta gerą linkme. Taip pat e, praėjusiais metais buvo imtasi kai kurių papildomų veiksmų, norėčiau kai kurios jų paminėti. Buvo įvykdyta informavimo kampanija, E, visuomenės komentarų, visuomenės indėlio sistema. Ir tos informavimo kampanijos buvo vykdomos derliaus namimo laikotarpiu. Pirmininkė, noriu trumpai pakalbėti apie ateitį, kur toliau norime eiti. Komisija be abejonės patenkinta tuo, kad, kad atnaujintas darbas dėl tekstilės protokolo Ir mes tikimės, kad šis procesas galėtų netrukus būti užbaigtas, na, dar 2016-aisiais. Ir norėtume patikinti komiteto narius, kad komisija ir toliau aktyviai dirbs su Uzbekistano valdžia. Ir kiekvieną kartą akcentuosime, kaip svarbu išnaikinti vaikų darbą ir priverstinį darbą. Taip pat toliau aktyviai bendradarbiausime su TDO ir remsime TDO pastangas užtikrinti padėties, padėties stebėseną. Norėčiau pakomentuoti kai kuriuos e, komentus dėl Uzbekistano ekonomikos įvairinimo. Mes vystimosios rytyje bendradarbiavame su Uzbekistanu, pavyzdžiui, geresnėme vandens išteklių valdyme bei ieškant alternatyvios veiklos žemės ūkė, pavyzdžiui, akcentuojame sodininkystę ir stengiamės akcentuoti įvairinimą veiklos. Ir beje, pas, per pastarosius kelius metus medvilnės gamyba Uzbekistane išaugo. Ir tai taip pat atskleidžia jų, kad, kad, kad šalis geriau supranta, jog jai būtina įvairinti savo ekonominę veiklą. Pirmininkas, ačiū komisijai. Kaip juos į išorės veiksmų tarnybą, ar bus kokiu nors komentarų. Ačiū. Keletą pastabų, nes beveik viskas jau pasakyta. Visų pirma, kaip prisimenate, Europos Sąjunga suvaidino e, ypač svarbu vaidmenį, nes būtent jį prieš 3-4 metus ėmėsi iniciatyvos, e, kad tada Uzbekistanas e, ar glaudžiau imtų bendradarbiauti. Pradžioje tai nebuvo taip paprasta. Taigi darbas ir bendradarbiavimas atliktas iki šiol e, buvo nusekliai plėtojamas ir uh, Mes tikrai tuo džiaugiamės ir, ir, ir jį vertiname. Ir toliau remiame tą gerą darbą, kurį TDO nuveikė per pastarosius kelis metus. Jeigu plačiau vertinsime situaciją, tai sakyčiau, kad Uzbekistanas yra viena iš nedaugelio valstybių, kurioje pasiekta pažangos tokiais opiais klausimais, kaip, kaip vaikų darbas ir privesnis darbas per tikrai trumpą laiką. Tai tikrai įspūdingi pasiekimai ir tikrai juos reikėtų tinkamai vertinti ir pas, pasiūlyti už tai tinkamą apdovanojimą. Tai nereiškia, kad darbo nieko nebereikia daryti, dar laukia nemažai darbo, bet e, reikia tolesnės pažangos taip pat ir šiais metais. Taip pat prireikus turime galimybę toliau e, užtikrinti stebėseną ir paremti TDO pastangas šioje srityje. Turėsime tą galimybę ir kitais metais, jeigu bus būtina. Jeigu dar kam nors reikia garantijų, kad, kad šis klausimas nebus paliktas likimo valiai, kai visa procedūra bus užbaigta, Mes turėsime galimybę toliau dirbti. Taip pat, vertindami pastarųjų kelių metų tendencijas, tikrai turime pagrindo daryti išvadą, kad pozityvios tendencijos, kurios stebimas pastarosius trejus metus, tikrai ne, ne, nenutrūks. Turime galimybę padaryti tai, kas, kas būtina ir toliau stebėti situaciją ir kitais metais bet mes savo ruoštų norime patikinti, kad šie procesai turėtų toliau būti tesiami. Grįžtant prie sąlygų, kurios išvardintos 2011 parlamento pranešime, tuo metu buvo konstatuojama, kad Uzbekistane turėtų vykti vaikų darbo ir priversinio darbo e, atsisakymas. Sakyčiau, kad tas tikslas jau beveik pasiektas, nes vaikų darbo, darbo beveik visai atsisakyta, o e, priverstinio darbo atsisakymas vyksta. Procesas vyksta. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad štai ką, kaip jau buvo užsiminta, vertinant vystomai bendradarbiavimą su Uzbekistanu, jis yra sutelktas į vieną konkretų sektorių - kaimo regi, vietovių plėtrą. Ir todėl, kalbant apie bendradarbiavimą, turime galimybę mm, skatinti ir žemės ūkio reformos procesą, ir, ir žemės ūkio veiklos įvairinimo procesą, atsisakant monokultūrinės veiklos. Tai visa ta veikla vykdoma draugės su Pasaulio banku, kuris taip pat stebi situaciją vietoje. Ir manau, kad tai teikia pagrindo viltis, jog procesas netrukus bus užbaigtas. Uh, uh, Dėkuoju už komentarus. Ir aiškėja, kad uh, svarbiausi dalykai, kurie kelia klausimų šiuo metu, yra prievartinės ir vaikų darbas, Dėkoju ponu Kolar už tai, kad esate šiame posėdėje. Dabar suteiksiu žodį tam, kad atsakytumėte klausimus. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad pasidžiaugėte mūsų darbu. Tikiuosi, kad ir toliau jis tęsis. Visų pirma, bendrojo pobūdžio komentarai prieš man suteikiant žodį ponui Tabiola, kuris yra mūsų ekspertas šią temą. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mes pradėjome dirbti 2013 metais ir per trejus metus, tai pabrėžė ir kolega, kad pažangos buvo. Taip pat labai pasikeitė pati dvasia Dabar jau yra tinkamai bendradarbiaujama trišalių pagrindų. Konvencijos 87 ratifikavimas yra vienas iš mūsų uh, tikslų. Taigi mes ir toliau seksime situaciją. Be to, mes norime dar labiau bendradarbiauti, e, remdamiesi ir tinkamos, tinkamų sąlygų programa matome, kad e, iš partnerių iš Uzbekistano pusės yra siunčiami tinkami signalai. Dėl ataskaitos gruodžio mėno būtų pats anksčiausias laikotarpis. Reikėtų bendradarbiauti su partneriais Uzbekistane ir šis požiūris būtų gan optimistiškas, jeigu prireiktų, stengsimės užtikrinti, kad būtų laikomas šios datos. Dabar sutiksiu žodį ponui Tabiola. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju už klausimus. Norėčiau pabrėžti, kad svarbu suvokti, kad stebėjimo procese mes perėjome į naują etapą. Dabar matome jau situaciją gana aiškiai Visi supranta, kokia ta situacija. Ir pradžioje stebėjimas buvo vykdomas tam, kad tiesiog būtų įsiaiškinta, kokia situacija, kokia yra susiklošiusi situacija, nes požiūriai į situaciją skiriasi. O dabar išanalizavę kokybinį ir e, kiekybinį aspektus, atlikome šios tyrimus, nuo, juos atskiriame nuo stebėjimo ir e, dabar galime diskutuoti apie tai, ką galėtume daryti tam, kad būtų vengiama e, vaikų, vengiama vaikų darbo ir tam, kad vaikų darbo reiškinys vėl neatsirastų. Mes taip pat stengiamės užtikrinti ir prievartinio darbo, kovą su prievartiniu darbu. Vienas iš klausimų, viename iš klausimų buvo paminėta uh, Human Rights, Rights Watch stebėjimas. Mes diskutuojame su šia organizacija ir su kitomis, tai darėme visai neseniai. Ir uh, Mūsų požiūriai, manau, yra panašus, mūsų požiūriai į situaciją yra panašus. Kaip ponas Koller pabrėžė, daug žmonių savanoriškai renka medvilnę. Yra žmonių, kurie to nenori, bet e, dėl socialinio spaudimo, dėl kitų priežasčių vis dėlto medvilnę renka. Na ir žinoma, yra ir prievartinio darbo atveju. Mes skiriame šiam klausimui dėmesio. Tai darome kartu su partneriais iš Uzbekistano. Be to kartu vykdome ir stebėseną. Stebėdami norime įsiaiškinti, kaip galime, kaip galima pakeisti įdarbinimo praktiką, tvarką kokias būtų galima pasitelkti siunčiamas žinutės, siunčiamus signalus, kokią informaciją reikėtų skelbti. Tos informacijos, tos informacijos reikia, bendradarbiavimo reikia taip pat ir patiems uzbekams, be to bendradarbiavimo ir su pasaulio banku rengiame pranešimą Derliaus nuėmimas paprastai baigėsi spalio mėnesį arba spalio pabaigoje. Mes e, pateiksime pranešimą lapkričio mėnesį, ko gero tai bus lapkričio gale, mes e, pranešimą pateiksime TDO ekspertų komitetui ir Pasaulio bankui. Ir tai bus galima padaryti išvadas apie šį derliaus nuėmimą. Mes stebime procesą ir, pavyzdžiui, šie apklausos rezultatai yra proceso dalis. Apklausa yra vykdoma šalies viduje, mes lyginame 14 ir 15 metus. Na ir apklausų metu surinkome daug informacijos. Mes e, bendarbiaujame su uzbekais, su partneriais iš Uzbekistano, kurie nėra vyriausybės atstovai. Tai yra ekspertų grupė, o visus duomenis renka tarptautinė darbo organizacija. Taigi, mes apklausėme tiesiog šeimas ir gauname atsakymus į klausimus. Ir stebime, ar yra tokių klausimų, kuriuos nėra atsakoma. Vis dėlto atsakoma į tikrai labai daug klausimų. Taigi mes manome, kad pagrindas, kurį surenkame, kurį gauname surinkę duomenis, yra gana tvirtas. Bet vis dėlto tos, tos apklausos rezultatus dar reikia susumuoti ir ko gero tai padarysime kitais metais. Dėkoju, dėkoju už bendradarbiavimą. Manau, kad ir toliau bendradarbiausime su tarptautinė darbo organizacija, su kitomis institucijomis. Manau, kad dabar turėtume suteikti žodį Marijai. Dėkoju. Sureaguosiu tai, kas buvo pasakyta visų pirma dėl turinio. Manau, kad mes e, išklausėme didžiąją daugumą Daugelis e, pasisakė, kad tikrai buvo daug pasiekta prievartinio vaikų darbo srityje. Kai kas pabrėžia, kad pažagos buvo tikrai daug, kiti šiek tiek abejonė, bet vis dėlto didžioji dauguma pripažįsta, kad pažangos buvo. Svarbu pasiūsti signalą, svarbu pabrėžti, kad ta pažanga neturi būti vienkartinė, tai turi būti ilgalaikis procesas. Reikia ir toliau siekti pažangos Uzbekistane, vaikų apsaugos srityje ir darbuotojų apsaugos srityje. Man taip pat e, svarbu pabrėžti, kad e, Taip pat būtų galima pateikti tam tikras rekomendacijas rezoliucijos kontekste, nes kaip jūs žinote, tekstilės protokolo ratifikavimas vis dėlto nesuteikia mums progos išsakyti visų minčių, visų rekomendacijų, taigi dėl to mums reikėtų tos rezoliucijos tam, kad galėtume pateikti visus argumentus. Ir tam, kad galėtume pasiūsti politinį signalą Uzbekistano institucijoms, valdžiai tam, kad e, jiems, e, e, kad pripažintume, kad jie pasiekė pažangos ir kad juos paskantytume ir toliau tęsti tokį darbą. Na, tikiuosi, kad mes spėsime priimti, kad priimsime sprendimą dėl protokolo kuo greičiau ir tikiuosi, kad galėsime priimti sprendimą, kad šio komiteto koordinatoriai priims sprendimą dėl rezoliucijos. Ir aš pranešėja toliau galėsiu tęsti darbą ir tikiuosi, kad taip pat e, laik, mes e, laikysimės nustatytų laiko terminų. Niekas nesakė, kad situacija yra ideali, bet e, tai reikia pabrėžti taip pat ir Uzbekistano institucijoms, tam reikia rezoliucijos ir sprendimo dėl jos. Dėkoju. Ačiū, žinoma, ne mano uždavinys nustatinėti terminą, aš manyčiau, tai padarysite jūs bendrai su koordinatoriais. O aš dabar norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo šioje įdomioje, svarbioje diskusijoje. Terminai atrodo štai kaip. Mes tikimės 16 metų spalio 12-13 gauti jau Uh, Rugsėjo 12-13 uh, gauti pranešimo projektą ir po to mes baigsime nagrėti klausimą. O dabar 22 darbo atvokės klausimas ES veiksmų planas kovojant su prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Šitas klausimas taip pat yra labai svarbus intai yra parengtas e, pranešimas ir Clarkin yra paruošusi šitą pranešimą. Norėčiau pasakyti, kad ES imasi plačių veiksmų, kad galėtų imtis kovos su neteisėta priekyba veiksmų. Norėčiau pasiklausyti, praneš, kad paklausytumėt pranešėjo, arba jeigu ne, išeikite iš salės ir nekelkite triukšmo salėje. Aš norėjau pasakyti, kad veiksmų planas yra įvairių priemonių rinkinys, padėsintis kovoti su neteista priekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Šitas veiksmų planas pripažįsta, kad labai svarbu bendradarbiauti ir nustatyti prekybinius prioritetus. Šiuo atveju reikia pasakyti labai aiškiai, kad yra takoskira tarp šios nuomonės ir Envy e, ataskaitos ir kitų ataskaitos, kurios yra rengiamos. Čia yra sprendžiami daugiau techniniai klausimai, techniniai šio klausimo aspektai. Kalbėdami apie neteisėtą prekybą laukiniais gyvūnais ir augalais, turime omenyje, kad reikia išsaugoti fauna ir flora, tuo labiau, kad šita prekyba sudaro 80 milijardų eurų per metus. Afrikoje trečdalis per pastarosius septynerius metus neteko visų savo e, dramblių e, populacijos. Todėl labai svarbu stiprinti e, demokratiją ir užtikrinti geresnę valdyseną šiuose valstybėse. Kitas dalykas - labai svarbu užtikrinti saugumą, rūpintis ne tik tai aplinkosaugos apsaugą, bet reikėtų taip pat užkirsti finans, kelią finansavimo šaltiniams, kuriais naudojasi m, mm, nusikalstamos grupuotės. Taigi šiame veiksmų plane yra įvairiausi e, veiksmai. Ir ten yra kalbama apie prekybos mechanizmus, kuriuos galima taikyti siekiant įvertintant prekybos politikos priemonės ir e, susitarimus. Inte e, pranešime, kuris bus parengtas e, gruodžio mėnesį, bus kalbama apie įvairiausių tarptautinių organizacijų ABPO tarpusavio veiklos e, derinimą, taip pat yra, bus kalbama apie e, e, gerųjų tarptautinių praktikų taikymą. Taip pat reikėtų galvoti apie mūsų investicijų politiką, taip pat reikėtų ypatingą dėmesį skirti tvaraus vystimosi veiksmams, plėtojant mūsų tarptautinę prekybą labai svarbu įvairiuose sektoriuose teikti bendrą atsaką siekiant kovoti su šiuo nusikalstamumu. Pirmiausia, tarptautiniam prekybos komitetui yra labai svarbu naudotis e, turimais ištekliais, tai moderniomis technologijomis, taip pat e, bendradarbiauti su muitų tarnybomis tikslo ir kilmės valstybėse. Labai svarbu tarptautiniu mastu kovoti su neteisėta prekyba. Antra, reikalingos nuostatos kovoti su nusikalstamu. Nepakanka tik tai prekybos susitarimų, bet reikia tokių nuostatų ir vystomosios pagalbos susitarimuose. Labai svarbu įtraukti į šią kovą ir privatų sektorių ir suvokti, kad priekybos e, platformos, darbo organizacijos, transporto organizacijos turėtų vaidinti labai svarbu vaidmenį, kad būtų e, suformuoluotas bendras požiūris, nuoseklumas ir suderinamumas su pasaulio uh, darbo e, organizacijos e, nuostatomis, taip pat derinimas su tarptautinėmis e, sutartimis. Aš tikiuosi, kad mes galėsime įvertinti, kaip ES vykdoma prekybos politika galėtų padėti kovojant su šia problema, tai reiškia, kad mums reikės apsispręsti dėl šių nuostatų, formuluojant mūsų prekybos politiką šių metų pabaigoje. Aš tikiuosi pasikeisti nuomonėmis šiandien su jumis ir tikiuosi bendradarbiavimo su šešėlinis pranšiais. Ačiū, Ema. Dabar kreipiuosi šešėlinius pranešėjus. EPP vardu ponas Bensin, prašau. Ačiū mūsų šešėlinio pranešėjo Fielnerio vardu noriu padaryti štai kokį pareiškimą. Pranešėja <clears throat> parengė tikrai gerą nuomonę, išlaukėme gero komunikato iš komisijos. E, reikia sustiprinti galiojančias sistemas skirtas kovoti su kontrabanda laukiniais gyvūnais. Ypač akcentuotume PPO prekybos skatinimo priemonę ir būtinybę įtraukti privatų sektorių kovojant su neteisėta prekyba. Reikia priešintis neteisėtai prekybai ir skatinti teisėtą prekybą. Teisėta prekyba turėtų e, būti įvairi ir taip. Uh, sumenkinti paskatas griebtis neteisėtos priekybos. Taip pat reiktų pripažinti, kad neteisėta priekyba laukiniais augalais ir gyvūnais yra e, neturėtų būti e, pakaitalų teisėtai priekybai ir kova su ta priekyba neturėtų tapti našta trečiosiams šalims. Sotsdemų vardu David Martin, prašau. Ačiū pirmininkė. Mes visų pirma sveikiname e, komisijos veiksmų planą skirtą kovai su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Ir kaip Ema minėjo, čia kalbame ne tik apie e, augalų ir gyvūnų e, išsaugojimą. Afrikos atveju tai ir kova už gamtinius išteklius. Tai, tai lygiai tas pats kaip konflikt, kom, kur, kaip konfliktų draskomose teritorijose e, išgaunami deimantai. Pastaruoju metu neteisėta priekyba išaugo, nors sumažėjo neteisėtai parduodamų gyvūnų ir augalų, bet pastaruoju metu ši veikla vėl labai išaugo. Ir Guardian dienraštyje šį rytą paskelbtas straipsnis, kur uh, informuojama, kad Mozambikas ir Tanzanija prarado daugiau nei 45 55 dramblius pastaruoju metu, tas pats pasakytina ir apie Kongą. Taigi padėtis yra tikrai rimta. Aš sutinku su jamos išsakytomis pagrindinėmis mintimis, bet norėčiau papasakoti, kuriais aspektais mes norime pranešimą sustiprinti. Minėjau Afrikos žemyną. Atsižvelgiant į, į tai, kad deramės dėl daugelio prekybos sutarčių su ASEAN šalimis. Taip pat noriu pasakyti, kad laukinių gyvūnų ir augalų apsauga, apsaugos nuostatos turėtų būti įtrauktos ir, ir sutartis su ASEAN šalimis. Deja, Europos Sąjunga yra viena pagrindinių rinkų neteisėtos priekybos. Ir jeigu tie neteisėtai parduodami uh, E, nu, neteisėtai parduodamos prekės patenka ES, vadinasi, yra problemų su muitiniu patikra ES. Reikia kovoti šio, su šia spraga. Ir kaip buvo minėta, PPO instrumentai labai svarbus kovojant su neteisėta prekyba laukiniais gaugalais ir gyvūnais, ypač prekybos skatinimo priemonė. Uh, Taip pat reiktų uh, pasižiūrėti, kaip galėtume paskatinti sąsęs tarp PPO, CITES konvencijos. Galbūt reiktų pasiūlyti techninę paramą, stiprinti gebėjimus besivystančioms valstybėms. Kitas CITES konvencijos susitikimas numatytas rugsėjo 24 Johannesburgė ir ten bus svarstomas pasiūlymas įtraukti visus Afrikos dramblius į pirmąjį priedą, jeigu tai tam būtų pritarta į, e, į, į pirmąjį priedą patektų dramblio, dramblių iltys ir būtų draudžiama juos medžioti. Aš girdėjau gandus, kad komisija prieš tokį uh, pakeitimą, jeigu, tai, jeigu taip iš tikrųjų yra, norėčiau paklausti, kodėl. Aš, aš manau, kad reikėtų paremti šį, šį, šį pakeitimą. Uh, Džiaugiuosi, kad Prancūzijos vyriausybė nusprendė uždrausti priekybą dramblio kaulų ir raganosių ragais, bet noriu taip pat pasitrauti, kodėl neįvedus to šio draudimo visoje Europos Sąjungoje. David, uh, uh, from the ALDE, uh, Hanu Takula, Hanu, you have the floor. Ačiū Davidai Hanu Takula iš Alde. Emalta. Iš tikrųjų, veiksmų planas yra labai geras ir Ema parengė labai gerą nuomonę. Iš tikrųjų, atrodo, kad šitas klausimas bus pradėtas nagrinėti plačiau, kadangi kova su šia neteisėta prekyba yra labai svarbi visai Europos Sąjungai. Iš tikrųjų, mes turime pasiekti esminių pokyčių ir e, labiau kreipti dėmesį į etinius klausimus ir e, skatinti teisėtą prekybą labai gerai, kad šiandien mes e, diskutuojame šiais klausimais, kad yra parengtas naujas veiksmų planas, kuris e, leis kovoti su neteisėta priekyba, be, e, be kitako su jie yra susiję ir kiti klausimai. Pavyzdžiui, terorizmo finansavimas kartais yra siejamas su šią neteisėtą prekybą reikėtų įsigilinti ir į šitą aspektą. Šitas veiksmų planas galėtų padėti kovoti ir su terorizmu ir, žinoma, pakirsti terorizmo finansavimo šaltinius. Aš tikiuosi, kad šitas veiksmų planas valstybėms narėms leis veiksmigiau kovoti su laukinių gyvūnų ir augalų neteisėta prekyba. Vaikuttaa siltä, että on, tästä on tulossa hyvä, hyvä raportti ja tuota, näin ollen saamme tämän raportin. Aš esu įsitikinęs, kad pranešimas bus labai geras. Raportoijia joukossamme tämän lyhyen, lyhyen. Be to e, e, pranešėjai iš Junktinės karalystės rengia šitą pranešimą. Tikiuosi, kad jie suspės tą padaryti ir tas pranešimas bus naudingas artimiausiais metais. Ačiū. Pane Miner. Voorzitter. Voorzitter, ik dank mevrouw McClarkin voor haar voorstel. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti poniai McClarkin. Norėčiau pasakyti, kad pritariu didžiai daugumai padarytų pakeitimų dėl fondų ir e, dėl kontrolės. Na ir pavyzdžiui, dėl atnaujintų duomenų naudojimo tikrai dėl to kontrolė bus dar veiksmingesnė. Be to, pasienio muitinės institucijos turėtų geriau e, kovoti su korupcija. Be to, reikėtų galvoti apie netestą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais, taip pat ir rengiant e, prekybos susitarimus. Šiuos pakeitimus pateiksiu, pateiksiu pasiūlymus dėl šių pakeitimų. Dėkuoju, nematau daugiau prašančių žodžių, taigi dabar suteiksiu žodį komisijai. Pone Emanuel Mer, žodis jums. Dėkuoju, ponios ir ponai, deputatai, parlamento nariai. Norėtume padėkoti jūsų komitetui ir pranešėjai už dėmesį, kuri, kuris yra skiriamas neteisėtai prekybo laukiniais augalais ir gyvūnais. Situacija vis dar kelia susirūpinimą, kaip kad pabrėžė daugelis parlamento narių šiandieną. Už vakar mūsų kolegos iš Niderlandų sulaikė dvi tonas produktų, kurie buvo išgauti būtent iš e, tų rūšių, kurioms kyla pavojus Niderlanduose, pavyzdžiui, koralai Tai buvo koralai arba bežionės, bežionių kaukolės. Visą tai buvo daroma slapta. Taigi mes turime tikrai labai daug pavyzdžių, iš kurių galime, pagal kurias galime daryti išvadą, kad reikia imtis veiksmų, reikia veikti kartu ES lygių, reikia kovoti su šia neteisėta priekyba. Taryba analizavo šį klausimą ir virželio mėnesį savo uh, nuomonę pareiškė būtent šitą temą paremė mūsų darbą. Europolas, Eurojustas ir kitos institucijos pateikia duomenis, pagal kuriuos darome išvadą, kad reikėtų kartu kovoti, kartu dirbti šioje srityje. Tarptautinis bendradarbiavimas e, yra labai svarbus, jo reikia tam, kad galėtume veiksmingai veikti. Tai buvo, prim, tai buvo pabrėžta Citas šalių kontekste e, ši konferencija vyks Pietų Afrikos Respublikoje greitų laikų ir šios konferencijos metu bus galima vėl užnaujinti, vėl atnaujinti um, ryšius su 183 valstybėmis e, ir ši kova taip pat turi apimti ir korupciją. Jūs pabrėžite tam tikrus klausimus, kurie yra susiję su dramblio kaulo priekyba ir su dramblių klausimu Afrikoje. Aš norėčiau sureaguoti į šį klausimą. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad ES pozicija CITES atžvilgiu bus apibriešta e, taryboje rugsėjo 20 dieną. Taigi šiuo metu diskusijos dar vyksta. E, plenarinės sesijos metu parlamente bus taip pat užduota klausimų žodžiu Europos komisijos pozicija yra labai aiškia. Mes ir toliau turime išlaikyti šios, šio dramblio kaulo priekybos draudimą. Kai kurios uh, valstybės Afrikoje siūlo vėl pradėti šią prekybą, o kiti, kitos šalys tam prieštarauja, bet Europos komisijos pozicija yra aiški. Neturime leisti vėl atnaujinti šią prekybą. Prekybos dramblės klausimas. Ar dramblė, ar Afrikos dramblėjai bus citas pirmoje, pirmame ar antrame priedė? pirmame tai būtų visiškas draudimas, šios prekybos draudimas, tai nieko nekeičia. Mes esame pasisakę už visišką dramblių kaulų priekybos uždraudimą. Taigi, ar drambliai bus pirmame ar antrame priedė, iš tiesų dėl to niekas nesikeis. Mes norime visiškai drausti priekybą dramblių kaulų. Taigi tikiuosi, kad užteks šio atsakymo jų užduotus klausimus. Taip pat nemažai narių minėjo laisvosios prekybos susitarimų vaidmenį. Norėčiau priminti, kad e, mes didelį dėmesį skiriame laisvosios prekybos susitarimams, uh, Norime, kad ES panaudotų savo komercinę, savo dėrybinę galę su trečiosiomis valstybėmis tam, kad būtų kovojama su netesta priekyba tais gyvūnais ir augalais, kuriems kyla pavojus. Taip pat mes norime stiprinti mūsų ryšius su, tarp, su privačiu sektoriumi, pavyzdžiui, su transporto sektoriumi, nes ir jis gali prisidėti prie šios kovos. Dėkoju. Dėkoju, vėl suteiksiu žodį mūsų pranešėjai. Emma McClarkin. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju kolegoms už palaikymą. Aš norėčiau pabrėžti, kad tikrai tai didina, šios diskusijos didina pridėtinę vertę būtent to veiksmų plano, kurį rengia Europos Sąjunga. Aš manau, kad reikėtų siekti daugiau konkretumo, pateikiant jūsų komentarus prieš CITES konferenciją. Dėl, to, dėl tų priedų, aš manau, iš tiesų vis dėlto svarbu, į kurią kategoriją įtrauksime dramblius. Šiuo metu tikrai labai svarbu kovoti su netesta priekybo laukiniais augalais ir gyvūnais. Taigi norėčiau paminėti kitiems nariams, kad aš taip pat norėsiu dalyvauti cine, CITES viršūnių susitikime, CITES konferencijoje Johannesburge. Ir jūs informuosiu apie šios konferencijos eigą. Bet norėčiau paraginti jūs e, skirti savo pakeitimus būtent veiksmų planui. Pakeitimus galite teikti rytoj iki 12 valandos. Dėkuoju. Dėkuoju. Taigi, e, pakeitimus galite teikti rytoj iki 12 valandos. 12 valandos, o balsuosime komitete rugsėjo 26 dieną. Dėkuoju visiems kolegoms, dėkuoju pranešėjai. O dabar 23 darbo tvarkės punktas. ES ir Korejos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimas. Liepos 1 dieną Buvo penki metai nuo tada, kai buvo patvirtintas šis susitarimas mūsų kolega Sanfield iš EPP vertino laisvosios prekybos susitarimo gyvendinimą. Dabar suteiksiu žodį jam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ačiū pirmininkė. Sami sobie ustanowiliśmy. E, mija 5 lat. Pagal mūsų darbų grafiką. Mes e, parengėme šitą pranešimą arba ataskaitą, kadangi praėjo penkeri metai po to, kai įsigaliojo šitas susitarimas. Puikiai suprantame, kad pranešimas turės būti pristatytas tik tai spalio mėnesį. Šiandien tik tai pirmą kartą keičiamės nuomonėmis ir aš tikiuosi jūsų nuomonės, jūsų rekomendacijų dėl to, kaip man parengti šitą pranešimą. O šiandien norėčiau tik tai iš anksto padėkoti jūs, jums už bendradarbiavimą ir išreikšti vilti, kad e, toliau bendradarbiausime rengiant šitą pranešimą. Dėkuoju padėkoti ir kolegoms, ir mūsų komiteto sekretoriato darbuotojams. Tikiuosi spalio mėnesį pristatyti mano pranešimo tekstą, kai aptarnėsime šį pranešimą, o šiandien aš norėčiau tiesiog pristatyti keletą mano samprotavimų. Šitas sustarimas su Koreja yra pirmasis naujosios kartos susitarimas. Tas naujoviškas susitarimas iš tikrųjų yra labai svarbus, kadangi Koreja ES yra labai svarbi valstybė. Pasirašus šitą susitarimą mes norėjome pasiekti ekonominių ir socialinių pokyčių e, šioje šalyje. Koreja yra labai svarbi mums kaip ekonominė partnerė, kaip investicijų šalis ir todėl buvo pasirašytas šitas susitarimas. Kita vertus reikėtų pagalvoti ir apie e, situaciją Šiaurės Korejoje. Ir reikia suprasti, kad šio susitarimo taikymo pasiekmės arba rezultatai galėtų būti tinkamai įvertinti ir pritaikyti pasirašant e, kitus panašaus pobūdžio susitarimus. Taigi, ką galime konstatuoti po penkerių metų? Iš tiesų reikėtų kalbėti apie pakankamai didelę sėkmę. Šito susitarimo taikymo rezultatai yra geri, gal netgi labai geri. Sutarimas yra naudingas ne tik tai ES, bet ir Korejos Respublikai. Norėčiau pateikti konkrečių pavyzdžių. Įgyvendant laisvos prekybos uh, susitarimą 5 procentais eksportas padidėjo, eksportas į ES tik 5 procentais, tačiau reikia turėti omenyje, kad tas padidėjimas yra svarbus atsižvelgiant į kai kuriuos faktorius. 2015 metais pasiekėme rekordinių prekybos aukštumų. Turiu omenyje prekybos e, apimti su Koreja. Investicijos į Koreją taip pat išaugo Šitas susitarimas nėra tik prekybos susitarimas, jame yra nuostatos skatinančios investicijas. Korejai labai svarbus investicijų skatinimo aspektas, o ES Koreja yra tapusi pastaruoju metu trečia pagal dydį investicijų partnerė. Koreja ES yra aš pagal investicijas prekybos apimtis yra aštuntoje vietoje. Pasirašant šitą susitarimą buvo šiokių tokių abejonių dėl automobilių pramonės. mūsų ES automobilių pramonės atstovai baiminosi konkurencijos, tačiau šita baimė nepasiteisino. Automobilių eksportas į Europą padidėjo 206 procentais. o eksportas e, iš ES į Koreją padidėjo 53 procentais. Paslaugų, e, prekybos paslaugomis apimtis taip pat padidėjo. Mūsų paslaugos į Koreją, žinoma, yra kitokio pobūdžio negu Korejos paslaugos į ES. Apibendrinant reikėtų pasakyti, kad šitas e, susitarimas buvo naudingas abiem jį pasirašančioms, pasirašančioms šalims. Tai patvirtina verslininkai iš Korejos ir iš ES. Anksčiau mūsų prekybos balansas buvo neigiamas 7,5 e, e, milijardai buvo mažesnis mūsų, e, mūsų, mūsų prekybos apyvarta buvo 7,5 procentais mažesnė, o po šio penkerių metų laikotarpio turime jau prekybos pervešį, kuris sudaro 7,3 milijardus. Negalima teikti, kad uh, uh, pasikeitusi politika padėjo pasiekti šios pažangos. Aš manyčiau, kad reikėtų to sėkmės e, priežasčių ieškoti ir plačiau. Reikėtų prisiminti, kad importas e, buvo sumažėjęs dėl ES ištikusios krizės. Kai kurios valstybės iki šiol neišbrenda iš e, šios krizės. Tačiau reikėtų konstatuoti džiuginantį faktą, kad tiesioginės užsienio investicijos į Koreją išaugo.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 Šitas laisvos prekybos susitarimas buvo svarbus plėtojant mūsų prekybę su Koreja. Wykonania tej umowy działają e, e, krajowe grupy doradcze oraz Įvertinant šitą e, susitarimą reikėtų e, pasikonsultuoti su konsultacinėmis bendrovėmis, taip pat reikėtų išsiaiškinti ir kitus su šiuo sutarimu susijusius klausimus, pavyzdžiui, kaip yra laikomasi e, darbuotojų teisių, kadangi tokie sutarimai turi ne tik tai ekonominių, bet ir socialinių pasiekmių. ES piliečių ir viso pasaulio piliečių padėtis turėtų būti priimta domin. E, czy więc e, te kilka informacji, które Państwu w skrócie przedstawiłem, dowodzą, że. E, tai, ką aš pasakiau apie šitą susitarimą, nebūtinai reiškia, kad mes gyvename įdėliame pasaulyje, kad viskas mm, buvo be priekaištų. Būtent dėl to, kas penkeri metai yra numatyta vertinti tų susitarimų poveikį ir galbūt daly, daryti korektūras, jeigu tokių reikėtų. Taigi, ko pageidautų e, sutarties šalis, pavyzdžiui, tiesioginio nuostatų dėl tiesioginio eksporto. Ekspertai atkreipė dėmesį į šitą aspektą taip pat su, su remontuotų, perdarytų gaminių eksporto klausimas turėtų būti sprendžiamas, taip pat autoriaus teisių nuostatų pasigendama Šiame susitarime taip pat nuostatų dėl fitosanitarinių sąlygų laikymosi. Na przykład Polska z wieprzowiną. Natomiast mm, taip pat e, reikėtų spręsti ir žemės ūkio gaminių eksporto klausimų, pavyzdžiui, apelsinų e, transportas į Lenkiją su transportu yra susijusių problemų, tačiau tokių problemų kyla iš esmės įgyvendant visus uh, prekybos susitarimus. Susitarimas su Koreja nėra išimtis. Koreja atkreipia dėmesį ir į būtinybę apsaugoti investicijas. Norėčiau suformuluoti štai kokią tezę koriečiai iš tikrųjų yra teisūs, kadangi šita problema nebuvo galutinai išspręsta pradinėme susitarime dėl konkrečių priežasčių, kadangi ES neturėjo įgaliojimų dėrėtis dėl šio klausimo. Kita vertus, Koreja buvo pasirašusi kitus susitarimus su atskiromis ES e, valstybėmis narėmis, iš viso jų buvo 23 ir juose buvo sprendžiamas investicijų apsaugos klausimas. Šis klausimas buvo svarbus verslininkams, kurie dirba įvairiose ES valstybėse. Taigi problemos kilo dėl to, kad buvo pasirašyta prieš pasirašant šitą susitarimą dvi šaliai susitarimai. Kita vertus, Europos Sąjunga stiprino nuostatą susijusią su investicijų apsauga. Daugas dabar yra daroma kitaip. Taigi ir ES, ir Koreja stengiasi spręsti kylančias problemas ir galbūt jas vienai par kitaip atspindėti pakeistame susitarime. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad ekonominiai. E, dziedzin jak gospodarka, a więc społeczne, pracownicze wskazują na to, że... E, ir socjalni faktory rodo, kad šitas sutarimas buvo naudingas, reikalingas, jį reikėtų vertinti palankiai ir jis galėtų būti laikomas pavyzdžių pasirašant kitus susitarimus. Reikia stebėti ir toliau, kaip šitas sutarimas bus įgyvendinamas. Galbūt reikėtų kai ką pakeisti ateityje tačiau bendras vertinimas yra palankus. Įvairių sektorių Europoje ir Korejoje atstovai palankiai vertino šito susitarimo rezultatus ir aš manyčiau, kad aš palankiai įvertinsiu šitą susitarimą ir savo pranešime. Ačiū. E, šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, ponas Šusteris. Ačiū. Aš norėčiau padėti kolegai už pranešimą, kurio tezėms iš esmės pritariu. Šitas susitarimas iš tikrųjų naudingas ir buvo vykdomas sėkmingai ir jis gali būti pavyzdinis kai kuriais aspektais. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad Pietų Korejoje politikos lygmenyje jis vertinamas ne vienareikšmiškai, kadangi Koreja mm, tiesiog mato, jog e, taptautinėje prekyboje ES pasiekė e, perteklių ir deficitą pavertė pertekliumi. Žinoma, tai nedžiugina pačios Korejos. Kita vertus, reikėtų nepamiršti, kad Europoje kai kurios valstybės dar jaučia krizės poveikį. ES ekonominėje politikoje dar pasigendama tvarumo, dar yra įvairiausių problemų, kurios e, pakerta sėkmingos priekybės galimybės, tai pastebima ir Korejoje. Galiausiai tikslas turėtų būti subalansuota priekyba, kuri būtų naudinga ir vienai, ir kitai šaliai. Taip pat, mano manimu, reikėtų paminėti ir kitą labai svarbų aspektą, kadangi kolega paminėjo, jog kai ką reikės pakeisti, atsižvelgiant į ES interesus. Pirmiausia, tai investicijų apsaugos klausimas. Iš tikrųjų, Korejos pusė teigia, kad pasirašiusi e, investicijų apsaugos sutartai su atskiromis valstybėmis gali būti apskusta tarptautinėme arbitraže jeigu mes, pavyzdžiui, dabar galvojame apie T-tip, tai ko gero turėtume e, išvengti e, tos potencialios galimybės, kad būtų kreipiamasi dėl galiojančių sustarimų į tarptautinį teismą. Taigi mes turėtume veikti sistemingai ir ieškoti vieningo sprendimo, kreipiantis į tarptautinį arbitražą, kad e, teismas būtų nepriklausomas ir kad e, valstybės narės e, turėtų teisę taikyti ir savo teisės nuostatas. Kitas dalykas, mano manimu, dar svarbesnis, bent jau mūsų manimu, Pietų Koreja ne visiškai laikėsi šio susitarimo nuostatų, pavyzdžiui, dėl darbuotojų teisų apsaugos, dėl profsąjungų e, veiklos mm, skatinimo, kadangi profsąjungiečiai yra ne tik tai bauginami e, įkalinimu, jie yra iš tikrųjų nuteisiami ir mm, atlieka kalėjimuose bausmę. Aš manyčiau, kad šitas klausimas mums yra bene esminis, kadangi reikia siekti, kad Pietų Korejoje būtų užtikrinta profsąjungų veiklos, veiklos laisvė ir teisės. Taigi reikia suteikti tokias pateisčias teisės profsąjungos, kokios teisės yra suteikiamos ir verslui, skatinant uh, uh, tarptautinę prekybą. Taigi, peržiūrėdami šitą sutarimą, mes turime atkreipti dėmesį į šį aspektą. Baigdamas, iš tikrųjų norėčiau pritarti, kad šitas susitarimas buvo naudingas abiems šalims. Ir e, manau, kad likusias problemas bus galima konstruktyviai spręsti. Uh, uh it... Ačiū. EKR vardu ponas Starbatį, prašau žodis jums. Aš pritariu pranešėjui. Iš tikrųjų tai yra sėkmingas prekybos susitarimas. Aš pritariu, kad iš tikrųjų reikėtų e, neišleisti iš akių žmogaus teisių ir darbuotojų teisių klausimo. Aš manyčiau, kad laisva priekyba galėtų ir skatinti šitų teisių įtvirtinimą. Kitas dalykas yra labai svarbu, kad mes priekybos deficitą su Koreja pavertėme priekybos pertekliumi. Tai yra labai džiuginanti naujiena. Aš manyčiau, kad tai naudinga ir koriečiams. Kadangi kalbant apie vartojimo prekes, tai akivaizdu, kad korejiečiai gali įsigyti aukštesnės kokybės ir daugiau prekių. Kita vertus, reikėtų įvertinti, kaip atsirado šitas perteklius. Jeigu mes kalbame apie investicinės prekes, kurios yra nukreiptos į Korejos ekonomiką, tai joje yra didinamas e, produktyvumas ir poveikis yra akivaizdus. Tai reiškia gamybos kokybė ir apimtys didėja ir tai turėtų būti naudinga koriečiams ir jeigu jie e, dėl to skundžiasi, tai reikėtų tiesiog e, jiems e, paaiškinti, kad šitas deficito virsmas perviršių yra labai naudingas yra pačiai Korejos visuomeniai. Ačiū, Alde atstovai, ponas Takula. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä Ačiū. Aleksandras Lamsdorfas turėjo kalbėti, tačiau jo nėra. Aš jo vardu pakalbėsiu, tačiau žinoma, ne bet ką nes nelabai žinau, ką jis būtų pasakęs. Aš taip pat buvau nuvykęs į Koreją, mūsų parlamento delegacijos sudėtyje. Džiaugiuosi, kad šitas sustarimas sėkmingai įgyvendinamas, tačiau, žinoma, liūdina tai, kad yra vis dar konfliktų su uh, E, darbuotojais, nesilaikoma žmogaus e, teisių ir darbo jėgos apsauga yra nepakankama. Europiečiai mini, kad problemų kyla vykdant prekybą automobiliais E, suprantama, kad korejiečiai skatina prekybą savo gamybos automobiliais Hyundai ir Kia. Ir e, Europos automobilių pramonės gaminiai nėra, nėra e, taip mielai priimami į Koreją. Sąlygos nevienodos, tačiau apskritai vertinant, mums europiečiams šitas susitarimas buvo naudingas Galbūt reikėtų priminti ir labiau išryškinti autorinių teisų klausimą, intelektinės nusavybės teisų, apsaugos klausimą. Maničiau, kad e, šioje srityje dar turime pasistumėti į priekį, dėrėti su koriečiais, kad jie vykdytų savo įsipareigojimus. Kad e, būtų apsaugomos e, E, autorinės teisės, e, ypač e, europiečių, kurie savo kultūros, muzikos prekes gaminius eksportuoja į Koreją. Žodas ponui Helmutui Šolsui. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjui už sėkmės istorijos pristatymą, kaip sėkmingai sekėsi dirbti su Koreje. Dažnai tai komisija pristato kaip sėkmės atvejį. Puikiai prisimenu pono Demati pasisakymus kuris visada akcentuoja, kad reikia daugiau laisvos prekybos sutarčių, patikdamas sėkmingų sutarčių pavyzdį ir peržiūrint skaičius, kuriuos jūs mintėjo, ponė Šeinfeldai, aiškėja, kad jie yra palankus e, Europos automobilių sektoriui, mano šalies pramoniai, taip pat prabangos prekiams, puslaidininkių sričiai, nes anksčiau mes įsiveždavome kai kuriuos gaminius iš Japonijos. Manau, kad komisija turėtų nu, nu, nu, nustatyti kai kurias ribas. Bet kokiu atveju tai yra rimtas prekybos sutarties vertinimas. Ir manau, kad reiktų vertinti ne penkių metų rezultatus, bet bandyti vertinti mm, ilgalaikio to sutarties galiojimo poveikį ir naudą mūsų šalims. Galbūt stebėsenos grup, grupės veikloje tas, e, toks, toks tikslas turėtų būti iškeltas, tai yra įvertinti nuolatinį realų poveikį Europos Sąjungai. Europos Sąjungos valstybių narių ekonomika yra skirtinga, Korejos ekonomikos sistema vėlgi yra kitokia. Taip pat noriu priminti, kad komisija parengė ataskaitą kad pareis 11 metų prekybos perviršio situacijai pasikeitus, t, e, paaiškintina ne tik laisvos prekybos sutartimis, bet ir tuo, kad euras nuvertėjo. Todėl turime domėtis ne tik skaičiai, bet, bet ir koks vyksta realus aukim, ekonomikos išaugimas ar sumažėjimas vertinant e, mokėjimų balansą ir, ir valiutų sviravimus. Ir todėl manau, kad vertindami tokių sutarčių poveikį, turime nepamiršti ir vyksančio didžiojo 20-ko susitikimo, kuriame bus svarstomas tarptautinės priekybos vaidmuo, bus svarstomas e, valiutų, tarptautiniu mastu naudojamų valiutų vaidmuo. Tai susijęs su daugia šaliais e, aspektais. Taip pat noriu pabrėžti, kad kai euro nuvertėjimas e, bus sustabdytas, E, vis dėlto ta šalis dar nebus ratifikavusi visų TDO konvencijų, Jį vis, dar konstatuojama, kad ten yra socialinio ir aplinkos sauginio dempingo, todėl reikėtų viešai e, paskelbti e, tos šalies įstatymų įvertinimą ir pažangos šalyje nepasiekta užtikrinant socialinės teisės ir aplinkosaugos įstatymų įgyvendinimą. Netgi priešingai yra priversnio darbo atveju šioje šalyje. Nebejoju, kad priekyba visiems strategija čia turėtų būti prisiminta ir GUE frakcija akcentuoja, kad komisija prieš ratifikuojant e, šią laisvos priekybos sutartį žadėjo, kad Koreja bus paraginta ratifikuoti ir įgyvendinti visas pagrindinės TDO konvencijas. ir e, tolesnis Lietuvos varkybos sutarties galiojimas bus saistomas, sąlygojimas TDO konvencijų gyvendinimo, tai yra moterų teisų užtikrinimo, vaikų darbo draudimo. Ir tai, manau, susijęs su bendra e, ta penkių. Mm, metų ES Korejos sutarties galiojimo analizę. Pirmininkas, ačiū, nematau kitų prašančių žodžio, todėl dabar kreipiuosi į komisiją. Ponas Dubontai, prašau žodis jums. Ačiū. Dėkoju pranešėjų. Ir Ačiū komiteto nariams už pozityvius pastebėjimus. Kaip prisimenate, Liepos pirmąją šių metų suėjo penki šios sutarties galiojimo metai. Ir sutartis praėjusiais metais oficialiai galia, įsigaliojo po to, kai baigėsi oficialus ratifikavimo procesas. Ši laisvos prekybos sutartis tikrai yra sėkminga. Manome, kad tai tikrai labai naudinga sutartis Europos Sąjungai. Jūs priminate e, prekybos perviršio situaciją ir didėjančius eksporto srautus e, iš es ir mes tikrai tai patvirtiname. Kaip žinote, birželio mėnesį paskelbėme savo ataskaitą apie ES Korejos laisvos prekybos sutarties įgyvendinimą. Ten yra statistinių duomenų apie prekybos srautus tarp ES ir Korejos svarbiausiuose sektoriuose ir tas pranešimas yra prieinamas mūsų svetainėje. Buvo minėti keletas dalykų ir juos norėčiau dabar aptarti. Žinoma, reikia e, analizuoti, kaip toliau galėtume patobulinti visos arkybos sutartį, teikiamą pakeitimų rinkinį ir su korejiečiais apie tai jau kalbėjome paskutinėme prekybos komiteto susitikime, ES Korejos susitikime Seule, kur komisarė Malstrom pradėjo nagrinėti tų pakeitimų rinkinį, atsižvelgdama į tai, kas opiausia, aktualu abiems pusėms. Reikia pasakyti, kad Koreja iki šiol labai pozityviai vertino pakeitimų e, svarstymą, nors po, po, politiškai ko, ko, šiek tiek konservatyviai, nes jų nuomonė tos laisvos priekybos sutarties didžiausia nauda tenka Europos Sąjungui, jie tą ir pasakė. Bus pritarta e, laisvos priekybos sutarties pakeitimui tik tuo atveju, jeigu naudos bus abiems pusėms. Ir kaip jūs teisingai prisiminėte, prisiminėte siūloma įtraukti investicijų skyrių į šią sutartį. Prieš Lisabono sutartį į prekybos sutartis nebuvo įtraukiamos investicijų, invest, nebuvo įtraukiami investicijų straipsniai. Korejiečiai mums paaiškino, kad jie, kad, kad jiems e, nekelia problemų naujas es požiūris investicijų klausimų ir jiems netinka e, investicijų apsaugos taisyklės, kurias siūlome jiems ir dėl kurių norime susitarti. Vienintelis saugumas, kurį dar reiktų apsvarstyti, tai naujas dvišalių konfliktų sprendimo mechanizmas, taip vadinama investicinių teismų sistema, nes korejiečiai pažymėjo, kad ta sistema dar neišbandyta ir, ir jie nebūtinai nori, kad tapti pirmąją trečiąją valstybę, kur ta sistema būtų išbandyta. Taip pat jie svarsto galimybę prisijungti prie TPP sutarties, kur, kurioje galioja ISDS sistema. Panaši ir į, į kitose, į sistemą galiojančią pagal kitas laisvos prekybos sutartys. Ir reiktų įtikinti Korejos parlamentą, kad ta nauja sistema yra naudinga. Uh, Taigi investicijų klausimų dar turime padirbėti, pristatinėdami savo požiūrį. Labai aiškiai pasakiau, kad ES nesirengia atsisakyti požiūrio, nu, naujai patvirtinto požiūrio dėl investicinių teismų sistemos, bet kad reikia susitarti šiuo klausimu. Aptarėme ir kitus e, to pasiūlymo rinkinio aspektus nors jų aktualumas yra ribotas. Gegužės mėnesį vyko direktorių susitikimas Seule ir kitas susitikimas numatytas šio mėnesio pabaigoje Briuselėje, kur toliau bus tęsiamos diskusijos. Buvo išsakyta pastebėjimų ir dėl laisvos prekybos sutarties vertinimo. Mes pradėjome renkti studiją dėl visos rakybos starties vertinimo ir turim mm, patikėjome šią užduotį firmai dirbančiai Vokietijoje. Tikomės, kad ji bus parengta kitų metų rūpiučio mėnesį ir ta apžvalga, ta, toje apžvalgoje bus įvertintos užimtumo, socialinės, kitos rytis. Tai bus labai išsami apžvalga ir gautą informaciją papildysime mm, tą informaciją, kurią skelbėme savo svetainėje. Ir kai tik tai turėsime parengtą medžiagą, perduosime ją ir jums. Dėl profsąjungų ir e, darbo teisės bei TDO. Iš tikrųjų, tai mums kelia susirūpinimą ir komisija labai atidžiai stebi E, darbo teisų padėti Korejoje. Kaip žinote, laisvos prekybos sutartėje numatytas institucinis mechanizmas, e, kuris leidžia šalims svarstyti prekybos ir tvarios plėtotės klausimus. Tvarios plėtotės skyrius apima ir darbo teisės. Paskutinėme e, prekybos ir tvarios plėtotės komiteto posėdėje, kuris įvyko mes, dar kartą pabrėžėme Korejai, priminėme Korejai, netidėliotiną raginimą ratifikuoti visas svarbiausias TDO konvencijas, kaip ir buvo susitarta laisvos prekybos sutartyje. Bendrame padarytume pareiškime, Korėja pažadėjo teikti informaciją apie konkrečius žingsnius, kurių ji imsi siekdama to tikslo. Mes e, stebėsime situaciją ir grįšime prie to klausimo kitame prekybos komiteto posėdėje, kurį planuojame lapkričio mėnesį. Taip pat svarsime partnerystės instrumentų projektą siekiant įgyvendinti TDO konvenciją numeris 111 dėl nediskriminavimo. Taigi šiais klausimais mes dirbame, juos akcentuojame kiekvieną progą ir galiu Jūs patikinti, kad komisarė Malmstrom juos visada pabrėžė. Intelektinės nusavybės teisės ir viešųjų pasirodymų teisės. Korejos e, autorinių teisių įstatymas ne visiškai atitinka Korejos tarptautinius įsipareigojimus dėl viešųjų pasirodymų, teisų viešus pasirodymus. Yra pateiktas įstatymo pakeitimo projektas, kad e, būtų užtikrinta atitiktis, tačiau Korejos parlamente jo patvirtinimui priešinasi nedidelis skaičius Korejos parlamentarų. Šių metų kovo mėnesį e, įstatymui Korejos asamblėje galiausiai buvo pritarta, tačiau įstatymo tekstas e, buvo susilpnintas ir todėl tame peržiūrėtame įstatymė nėra užtikrintos ES e, teisių turėtojų, intelektinės nusavybės teisių turėtojų teisės. Uh, Ir dabar šis klausimas bus aptartas e, dekrete, žemesnės pakopos teisės akte. Ir mes akcentuojame šio klausimo svarbą, taip pat dirbdami per savo delegaciją, kurį ačiū. And, uh, turn... Dėkoju, vėl sutiksiu žodį pranešėjui um, diskusijų išvadoms.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 Tiesiog norėčiau priminti, kad tai, ką Europos komisijos atstovė dabar pasakė, atsispindės ir mano pranešime. Intelektinės nusavybės apsauga. E, darbo teisės įtvirtinimas ir kiti dalykai tikrai bus e, tinkamai pažymėti. Aš e, parengiau šitą pranešimą, jį tobulinsiu remdamasis savo e, ekonominėmis žiniomis. Kiekybiniai kriterijai vertinant šitą e, susitarimą nėra susiję vien tik tai su uh, vienomis priežastimis. Reikėtų pažvelgti plačiau, kadangi e, situacija visame regione e, yra labai svarbi. Aš jau sakiau, kad e, sumuojant visus faktorius, galima teikti, kad šitas susitarimas yra vertintinas palankiai. Europos komisijos atstovas kalbėjo, kad reikėtų atsižvelgti į ekonominius, socialinius, civilizacijos faktorius, taigi atlikti platesnio masto išorės poveikio vertinimą. Šitie faktoriai tikrai bus labai svarbus toliau vertinant šį susitarimą, o dėl darbuotojų teisų, profsąjungos teisių, dėl darbo organizacijos, tarptautinės darbo organizacijos teisės nuostatų įgyvendinimo, tai manyčiau, kad visą tai yra temos, kurias buvo bandoma aptarinėti susitikimuose su Korejos profsąjungų atstovais, Korejos nevyriausybinio organizacijų atstovais. Mes susitikome ir su Korejos su politikos sluoksnio atstovais, su parlamentarais ir atkreipėme dėmesį į tai, kad visos minėtos mūsų iškeltos problemos yra labai svarbios ir jas atkreipsime dėmesį, kai vertinsime šito susitarimo rezultatus ir teigiame, kad galbūt jas mes atkreipsime ypatingą dėmesį, kai galvosime apie šito susitarimo atnaujinimą. Taigi mūsų lūkesčiai tikrai turės būti įgyvendinti. Norėčiau grįžti prie kito klausimo. Šitas klausimas yra, kurie aptarinėjame anksčiau, pavyzdžiui, prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais galbūt atrodo visiškai nesusijęs Tačiau vis dėlto yra tam tikrų sąlyčio taškų. Mes kalbėjome apie prekybą su Afrikos valstybėmis, tačiau turėtume turėti omenyje, kad ir vienu ir kitu atveju mes stengiamės kovoti su skurdu pasaulyje, tiesiog stengiamės e, skatinti gamybą ir Bendrai vertinant, mes e, juk siekiame išvengti tų įvairiausių e, patologijų ekonominėje visuomenės raidoje, tiesiog siekdami išspręsti problemas mes turime skatinti ekonomikos augimą. Ir todėl prekybos, visos prekybos sutartys, mano manimu, yra labai svarbi priemonė pasiekti šių globalesnių tikslų. Ačiū. Baigėme diskusiją ir šiuo klausimu. Inta posėdėje e, spalio mėnesyje bus pateiktas šio pranešimo tekstas, kol kas mes keitėmės e, laikinomis, negaltinėmis nuomonėmis. Ir dabar 24 darbuotojas klausimas, kiti klausimai, kadangi kitų klausimų nėra. Dėkoju Jums už darbą, dėkoju vertėjams už jų paslaugas ir sekretoriato atstovams taipogi baigiu posėdį.